<clears throat> Good morning, colleagues. Labas rytas, gerbiami kolegos. Meeting. Dėsime komiteto posėdį. Pirmiausia, reikia patvirtinti darbo atvarkę, jeigu nėra pakeitimų. Laikome darbo atvarkę patvirtintą. Antras darbo atvarkės klausimas, pirmininkės pranešimai. Sveikiname baronės Nošinamo Barek iš ISAR grupės, kuri prisijungė prie mūsų komiteto. Jie yra pakaitinė narė dabar mūsų komitete. Ir kaip žinia, šiandien labai ypatinga diena Portugalijai ir moterų reikalų komitetui, nes mūsų vicepirmininkas Žoa Pimenta šiandien švenčia gimtadienį, tai sveikiname jį. Mėly kolegos. Einame prie kito darbo tvarkės klausimo. Elektroninis balsavimas bus pradėtas. Ar esate pasiruošę balsuoti, ar visi turite balsavimo korteles? Na ir dabar pradėsime balsavimus. Pirmiausia, balsuosime dėl link ES išorės strategijos, kovojant su ankstyvomis ir priversnėmis santokomis, kiti žingsniai. Tai yra nuomonės, praneš, nuomonės projektas ir autorė yra Daniela Ajuto. Aštuntas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 45 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 52 pakeitimas, dvi jo dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 48 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 51 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, reikia patikrinti. 63 pakeitimą. Prašau balsuoti. Ir dabar balsavimas baigiamas. Raise your hands. Patvirtinta, bet prašau kolegų aiškiau kelti rankas. 91 pakeitimas. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Tikriname. Gerai, tikriname antrąją dalį. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 89 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 71 pakeitimas, dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 78 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 69 pakeitimas dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime. Taigi 69 pakeitimas pirmoji dalis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas, atmesta. 69 pakeitimo ant... Ne, nereikia balsuoti dėl antros dalies, tai dabar 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 73 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 97 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 79 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 80 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 76 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 77 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. 16 kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 81 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 95 pakeitimas. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 55 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 90 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 93 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 94 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 99 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 49 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 53 pakeitimas, keturios dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta, antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta, trečioji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, reikia patikrinti, prašau balsuot, trečioji dalis. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 53 pakeitimo ketvirta dalis kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 87 pakeitimas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 47 pakeitimas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Šimtas pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 82 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Dabar konstruojamosios dalys, pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, Patvirtinta. 23 pakeitimas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 36 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš,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 kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 40 pakeitimas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Ir 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar balsuosime elektroniškai dėl nuomonės projekto. Su pakeitimais ir pataisimais prašau balsuoti. Balsavimas baigs. Baigiamas. E, patvirtinta. Sveikiname Danielą Ajuto ir visus šešėlinius pranešėjus. Dėkoju. Would, uh... Dabar pereinam prie kito balsavimo. Next vote is uh, monitor tai yra ES teisės taikymo stebėjimas 2016 metais, nuomonės projekto tvirtinimas, nuomonės rengėja Marijana Petir. Pradedame balsavimą. 33 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 34 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 36 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 39 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 42 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 43 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 44 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 45 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Turime pasitikrinti elektroniškai, prašom, dėl 45 pakeitimo, prašau balsuoti, balsuoti baigiame. priimta. 46 pakeitimas kas už, kas prieš. Dar kartą. Už 46 kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Norite pasitikrinti gerai, pasitikrinkime dėl 46 pakeitimo, prašom elektroniškai. And now the vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta, atsiprašau.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 Pasitikrinam dėl 53 pakeitimo elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 54 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 56 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Norite pasitikrinti dėl 56 pakeitimo elektroniškai, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Devintas pakeitimas kas už? Kas už devintą pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko. Prašom pasitikrinti dėl devinto pakeitimo elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. Pirmas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Dvyliktas pakeitimas. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Tryliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Keturioliktas pakeitimas. Trys dalis. Pirmoji dalis. Kas už? kas prieš susilaiko priimta, antroji dalis kas už, kas prieš susilaiko priimta, trečioji dalis kas už, kas prieš susilaiko, prašau pasitikrinti dėl šios trečiosios dalies elektroniškai, prašom balsuoti, balsuoti baigiame, atmesta. 15 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko laiko. Prašom elektroniškai dėl 15 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Priimta. 16 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 17 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 18 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Um, pasitikrinti gerai, pasitikrinkime dėl šio 18 pakeitimo elektroniniu būdu balsuoti. Baigiame, priimta. 19 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 22 pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už,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 Pasitikrinkime elektroniškai dėl 29 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Antras kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 31 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 32 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Tri... Norite pastikrinti dėl 32 pakeitimo? Gerai, elektroniškai prašom balsuoti dėl 32 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Priimta, taip, taip. Toliau pirmas pakeitimas, kas už, Kas prieš? Susilaiko primta. Gal galime nuo antro iki aštunto pakeitimo dėl viso bloko balsuoti kartu? Gerai. Nuo antro iki aštunto pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime elektroniškai vardiniu būdu dėl nuomonės viso projekto su primtais pakeitimais. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Sveikiname Marijaną Petir, parengusią nuomonę. Dabar pereiname prie kito balsavimo. Penktas darbo tvarkės klausimas. Pasaulyje vykdomi čia buvų teisų pažeidimai, įskaitant žemės grobimą, nuomonės projekto tvirtinimas, nuomonę parengė Florian Marcelesi. Ar esat pasirengę pradėti balsuoti? Gerai. Pirmas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 15 pakeitimas kas už, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 16 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 17 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko Turime pasitikrinti elektroniškai dėl 17 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame priimta. 18 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 19 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti elektroniškai dėl 22 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 22 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 29 pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 35 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 36 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 37 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 38 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko Prašau pasitikrinti elektroniškai dėl 38 pakeitimo. Dėl 38 pakeitimo prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 39 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 40 pakeitimas dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Norite pasitikrinti dėl ketvirto kompromiso? Gerai, pasitikrinkime elektroniškai dėl ketvirto kompromiso. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Keturiasdešimt septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Priimta. 48 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 49 pakeitimas, dalis pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 50 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta, kas už, 51 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 52 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 53 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 55 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 56 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 57 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 58 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 59 pakeitimas kas už. Ar norite pasitikrinti dėl 58 elektroniškai gerai. Prašom balsuoti dėl 58 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atvesta. 59 pakeitimas kas už kas prieš susilaiko. Prašau pasitikrinti elektroniškai dėl 59 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 60 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. Pirmas pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Penktas pakeitimas, keturios dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dabar noriu paklausti, ar galime balsuoti blokų dėl pakeitimo nuo 6 iki 10? Ne. Mm, gerai. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Devintas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ir dešimtas pakeitimas kas už, kas už, kas prieš susilaiko priimta. O dabar Balsuosime dėl viso nuomonės projektų su priimtais pakeitimais. Prašom balsuoti elektroniškai. And now the vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. Sveikiname nuomonės rengėją Florent Marcelesi. Ačiū labai. And it was the end of... Tokiu būdu baigėme elektroninį balsavimą. Kiti klausimai? Tik noriu Jūs informuoti, kad kitas posėdis įvyks balandžio 25 dieną ryte nuo 9 e, ryto iki 1. Mėly kolegos, kitas darbo tarkės klausimas yra lyčių aspekto integravimo tinklas, keitimasis nuomonėmis. Šį e, klausimą dėl tinklo veiklos pradėsime svarstyti 10 val. Taigi dabar darome pertrauką iki 10 val. Ačiū.